sieksime pažangos e, šiuo svarbiu klausimu. Ačiū. You, Dėkuoju Jums, komisarė. Diskusijos baigiamos. Kaip ir ankstesniais atvejais, dėl šio pranešimo irgi balsuosime rytoj 12 valandą. Kitas darbo atvarkės punktas - ponios Westfall pranešimas dėl demografinių pokyčių ir jų padarinių sanglaudos politikai žodį suteikiu poniai Westfal. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Demografiniai pokyčiai yra esminė mūsų laikų problema. Vokietijoje kas antra mergaitė, kuri gimsta Vokietijoje, e, sulauks šimto metų. Mano 13-metė duktė tuo džiaugiasi, tačiau politikai turėtų reaguoti į šią aplinkybę. Reikėtų daryti išvadas ir sukurti atitinkamas politinės sąlygas. Mano pranešimas, dėl kurio balsuosime rytoj, būtent ir nagrinėja tokias sąlygas. Ir čia jame kalbama ne tik apie socialinės temas, kaip apie e, E, pensijas, nes mūsų e, komitetas už tai nėra atsakingas. Aš pranešime kalbu apie tai, e, kaip turėtų atrodyti ateities sanglaudos politika, kad būtų atsižvelgta į esminės e, problemas. Norėčiau paminėti keturias esminės problemas, kurios minimo šiame pranešime. Visų pirma, yra būtina, kad Europos sanglaudos politika e, labiau negu iki šiol būtų orientuota į demografinius pokyčius. ES 2020 strategijoje ir teisėkuros aktų e, pasiūlymuose demografiniai pokyčiai vaidina e, tam tikrą vaidmenį. Tačiau dabar e, įgyvendinami tuos teisės aktus turėtume daryti viską, kad ši tema ir toliau išliktų mūsų darbo atvarkėje. Toliau antra, infrastruktūros sritis. Šioje srityje mums reikia sukurti atitikimą e, seniems žmonėms pritaikytą infrastruktūrą, kad būtų kovojama su jų atskirtimi. Čia reiktų kalboti apie viešuosius pastatus ir jų pritaikymą prie e, senyvo amžiaus žmonių ir taip pat prie e, tokių e, visuomenės grupių kaip e, šeimos su mažais vaikais bei neįgalus asmenis. Taip pat e, mes turėtume e, kreipti ypatingą dėmesį į trečią e, probleminį punktą, tai yra į šeimo, šeimos problemas. ES regionuose atsiranda vis daugiau senų žmonių ir, turėtų, ir, ir į tai turėtų reaguoti e, regioninė politika. Galbūt reiktų kurti namus, kuriuose gyventų įvairių kartų atstovai, kad galėtų padėti vieni kitiems. O jeigu kalbame apie kovą su migracija, tai tuomet man čia labai svarbus dalykas yra visą dieną veikiantis vaikų darželiai ir vaikų priežiūros įstaigos. E, labai gaila, kad dauguma komitetų narių e, pasisakė prieš galimybę e, siūlyti nemokamas vaikų priežiūros paslaugas. Ir ketvirtoji sritis būtų būtų užimtumo sritis. Kova su moterų ir jaunimo nedarbu turėtų būti e, mūsų prioritetas. Mes dabar ma, turime jaunų moterų kartą, kurios turi geresnį. E, išsilavinimą negu bet kada iki šiol, e, tačiau šios moteris neturi galimybių gauti darbo. Taip pat yra labai svarbu, kad pasinaudotume e, senų žmonių patirtimi ir žiniomis, pasinaudotume ją geriau. Ir čia taip pat e, svarbu būtų kurti atitinkamas struktūras regionuose. Gerbiami kolegos, man atrodo, visi sutarsime dėl to, kad mes turėtume aktyviai kovoti su aktyviai reaguoti į demografinius po, pokyčius. Administravimo čia nepakanka. Manau, kad visi turime prisidėti prie to, todėl norėčiau padėkoti visiems kolegoms iš komiteto, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Iš tiesų tai buvo ilgas kelias ir e, kai kurie e, tame procese netgi išėjo į pensiją, tačiau manau, kad mūsų darbas pasiteisino, mes parengėme gerą pranešimą ir tikiuosi, kad rytoj jis bus patvirtintas e, plenarinėje sesijoje. Dėkoju. Ačiū ponia Westfal. Spontaniškai pasisakymai. Pone Zaborska. Ačiū, pirmininkė. Demografiniai pokyčiai vyksta dėl dviejų priežasčių. Žmonės senėja, sulaukia senyvo amžiaus ir vis mažiau gimsta vaikų. Uh, Šiame pranešime yra analizuojama šis, šis rytis, tačiau taip pat yra kalbama apie tai, kad reikia skatinti vaikų gimstamumą. Mes žinome, kad dėl įvairių priežasčių išyra šeimos, yra taikomos įvairios kvotos, įdarbinant moteris. Moterų teisų komitetas atkreipė dėmesį į tai, kad moteris reikia vertinti ir reikia joms atlyginti už namuose atliekamą darbą, už tą priežiūrą, kurią jos skiria šeimos nariams. Mes manome, kad šiame pranešime turėtų būti pripažįstamas netlyginamas moterų darbas. Ir tai turi atsispindėti socialinėje sistemoje. Panašu, kad šis pranešimas yra socialinės inžinerijos dalis. Madam Prendergast. Thank you, Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Demografiniai pokyčiai ES yra realybė, reikia prie jų prisitaikyti. Tai yra svarbus prioritetas ateičiai. Demografiniai pokyčiai vyksta dėl to, kad nepakankamai gimsta vaikų, kad senėja visuomenė ir kad žmonės kraustosi iš kaimų į miestus. Reikia susitvarkyti su įvairiais iššūkiais ir, aišku, suprasti, kad tai atneša įvairių galimybių. Turime pasirūpinti, kad galėtumėme išspręsti tuos iššūkius ir pasinaudoti galimybėmis. Valstybės narės gali pasinaudoti struktūriniais fondais, bandant sutvarkyti su demografiniais pokyčiais. Mes turime pasirūpinti, kad gautume naujausios informacijos apie demografinius pokyčius valstybėse narėse, ypatingai įvairiuose šalių regionuose. Ši informacija, ši informacija būtų galima pasinaudoti skirstant struktūrinės lėšas toms sritims, kur poreikiai didžiausi. Tokiu būdu būtų galima užtikrinti pagyvenusių žmonių socialinę integraciją. Tai yra prioritetas Airijoje ir kitose šalyse. Ačiū, pirmininkė. You, Ačiū, ponia Prendergast. Toliau ponas Batenas. Ačiū, pirmininkė. Demografija, aišku, yra žavinti tema. Ir po tais e, įvairiais istoriniais įvykiais e, tikriausiai slepiasi ir demografinė istorija. Britanijoje yra demografijos protrukis kai Tonis Blairas tapo ministru pirmininku 97 metais, mūsų gyventojų skaičius buvo 58 milijonai. Dabar jų yra daugiau kaip 62 milijonai. Pagal dabartinės tendencijas mūsų populiacija padidės iki 70 milijonų iki 30 metų ir po to vis auks ir auks. Demografai apskaičiavo, kad visas šis netvarus uh, gyventojų augimas susijęs e, su migracija ir e, migrantų vaikų gimimu. Čia nieko blogo, jeigu būtų ta migracija tvari. Tačiau Junktinėje karalystėje prie gyventojų skaičiaus kas 4-5 metus prisėda po 2 milijonus ir gyventojų tokumas didesnis negu Indijoje, Japonijoje ar Japonijoje. Anglija neturi sanglaudos politikos, tačiau jeigu turėtų, jį turėtų, E, ji netektų net ir savo migracijos politikos. Ačiū, ponas Mikolašik. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, Európska spoločnosť čelí... Ačiū, pirmininkė. Europos visuomenė susiduria su demografiniais pokyčiais ir tų pokyčių atnešamais iššūkiais ir tie iššūkiai taps dar stipresni per ateinančius dešimtmečius. Gimstamumas auga Tačiau ne visur gimstamas yra pakankamas, reiks peržiūrėti nacionalinės politikos, politikas e, šeimų paramos socialinės rūpybos srityse. Aš esu nustebęs, kad pranešimo autoriai nenori pripažinti šeimų, kur Vaikus augina vienas iš tėvų. Tokių šeimų yra daug. Ir, aišku, demografiniai pokyčiai atneša tam tikrų galimybių, dėl to reikia apie tai kalbėti ir kalbėti apie tai, kokias tendencijas tai atneša nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Sanglaudos politika turi būti derinama su atitinkamais rodikliais. Ačiū. Pone Morkūnaitė. Pirmininkė, Dėkoju pranešėjai Vestfal už gerą pranešimą ir bendrą konstruktyvų darbą. Man pačiai teko būti šešėlinė pranešėja šiai temai. E, Europos visuomenė senėja, gyventojų skaičiaus augimo rodikliai yra mažiausi pasaulyje. Komisija pabrėžia demografinių pokyčių reikšmę, tai žinoma ir grėsmės, bet kartu ir galimybės seven thirteen metų programavimo laikotarpiui valstybės narės savo veiklos programose e, planuoja išleisti aštuoni five procentų struktūrinių fondų lėšų. dėl to regioninė politika yra pagrindinė kovos su demografinių pokyčių padariniais priemonė. taigi būtina koordinacija visais lygiais siekiant lankstesnės struktūrinės paramos politikos reikia labiau įtraukti vietos lygmenį vietos bendruomenes į sprendimų priėmimą demografijos pokyčiai tai kompleksinė tema todėl lygiai taip pat svarbu subalansuotai atsižvelgti į vaikų jaunų šeimų bei pagyvenusių žmonių poreikius. pranešime labiau kalbama apie gaisrų gesinimo metodiką tačiau tos prevencinės priemonės kurios yra minimos taip pat turi būti efektyviai įgyvendinamos. ir visgi ateityje būsime priversti peržiūrėti pensijų sistemas kurios buvo sukurtos ir efektyviai veikė tuomet kai buvo kiek kitokios demografinės tendencijos. dėkui. Ačiū. Pani poslankinė Nevedalova. Ačiū, ponė Nevedalova. Sanglaudos politika ES turi atspindėti susiklošiusią situaciją ir būsimą situaciją ES tam, kad būtų veiksminga. Aš sveikinu savo iniciatyvą parengtą ponios Westfal pranešimą. Mūsų visuomenė sensta, gimstamumas mažėja. Ir aišku, turime suprasti, kad turime demografinė situacija keičiasi, bet nepakankamai daroma su tais iššūkiais bandant susidoroti. Reikalingas atitinkamas koordinavimas. Regioninė politika yra tinkamiausia priemonė kovojant su su demografiniais iššūkiais. Dėl to remiame struktūrinės, reformos, struktūrinės politikos reformą. Turime skatinti gimstamumą ir reikia tinkamai rūpintis įvairiomis kartomis, reikia paramos vaikams, jaunimui, taip pat produktyvaus amžiaus žmonėms. Turime atkreipti dėmesį į labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupės - vaikus, bedarbius, moteris, pagyvenusius žmonės ir migrantus. Tai turi atsispindėti mūsų politikoje, kuri turi būti vykdoma visais lygmenimis ES. Ačiū, ponas Sikerskis. Panie Sikerskis. Zmian demograficznych to problem wielu krajów. Demografiniai pokyčiai yra problema, su kuria susiduria dauguma šalių ir dauguma regionų. Mažas gimstamumo lygis Europoje įtakoja šią problemą. Kita vertus e, yra didžiulė migracija, tai yra žmonės iš kaimų keliasi į didžiuosius metropolius. E, pranešėja kalba apie tai, kad struktūrinė politika turėtų reaguoti į tuos demografinius pokyčius. Manau, kad struktūriniai fondai turėtų būti geriau priderinti prie tų iššūkių, kurie yra susijęs su demografiniais pokyčiais. Struktūrinių fondų skirstimas turėtų atsižvelgti taip pat ir į demografinių pokyčių problemą. E, taip pat pranešėja kalba apie tai, kad tai yra iššūkis tiek miestams, tiek kaimo regionams. Aišku, mes turime pasirūpinti tuo, kad žmonės nebėgtų iš kaimo, o miestai turėtų tapti e, taip pat e, patrauklesni. Mums reikia e, vaikams ir šeimoms draugiškų struktūrų. Taip pat svarbus faktorius yra E, moterų užimtumo didinimas, tačiau reikia atitinkamų struktūrų, kurios padėtų to pasiekti. Dėkuoju dabar komisaras Dali. You, Ačiū, ponia pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, dėkoju poniai Vestfaliu už pranešimą. Pranešimas yra svarus indėlis e, į Europos komisijos darbą. E, pranešime pripažįstama, kad yra didelių skirtumų tarp demografinių tendencijų Europoje kaip, na, ir todėl požiūris, kad e, vienas matas taikomas visiems, neveiks. Sanglaudos politika jau remia demografinių pokyčių politiką per aktyvės, aktyvaus rinkos politiką, investicijas į verslumą, infrastruktūros vystimą, e, darželius, e, būstų atnaujinimą, taip pat ir į socialinę migrantų ir mažumų integraciją. Visi mūsų veiksmai turėtų būti integruoti. Ir sanglaudos politiko paketas nuo 14 ir 20 metų, kurį patvirtino komisija spalio 6, bus pagrindas finansuoti įvairias investicijas, e, sprendžiant demografinių pokyčių problemą. Šią prasme komisija priėmė tam tikrų nuostatų trims fondams, kurie yra pakete e, Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialiniam fondui ir sanglaudos fondui. Šios nuostatos susijusios su vietiniu veiksmų požiūriu, teritorinio integruotą investicijomis, padės mums padidinti lankstumą ir leis finansuoti e, e, veiksmus susijusius su e, senėjimo ir demografiniais pokyčiais vietinių lygmenių, kad galėtume pasipriešinti tendencijai ES turi sumažinti skirtumus sveikatos priežiūros sistėje ir palengvinti prieigą prie sveikatos priežiūros e, paslaugų. Komisija dabar e, tobulina pagrindą, kuris apimtų e, Žemės ūkio fondą ir kaip plėtros fondą, kaimo plėtros fondas ir žuvinkystės fondą, kad priderintų jį prie demografinių pokyčių reikalavimų. Iki 20 metų tikslai e, bus e, finansuojami integruojant demografinių pokyčių e, aspektus ir siekiant visus fondus paversti bendradavičiais. Ačiū. Dėl pranešimo balsuosime rytoj 12 val. Ir paskutinis šios dienos klausimas yra pono Simono pranešimas valstybės paramos taisyklės